lėktuvus, traukinius, tad paskubėkime. Pirmasis balsavimas yra Malavio situacija, e, Malavija ir kitose Afrikos valstybėse žmonių kenčiančių nuo albinizmo. Trečioji dalis, trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas po kūno rodomosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta taip pat. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, kas už kas prieš, kas susilaikė. Rezoliucija tuo būdu yra patvirtinta. Kita rezoliucija Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čigozovo, Ulmio Merovo ir žurnalisto Mykolo Semenos atvejai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dar viena rezoliucija - situacija Maldyvose. Turime bendrą rezoliucijos projektą, parengtą septynių politinių frakcijų. Penktoji dalis - originalus tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis - kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntoji dalis pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturioliktoji dalis originalus tekstas. Dvi dalis. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 15 dalis ir suteiksime žodį ponui Tenokui kuris pristatys savo žodžius pakeitimus. Ačiū pirmininkė, mano frakcija teikia pakeitimą žodžiu iš siūlome ištrinti 15 punktą, nes EIVT mus informavo, kad ten yra faktinš, faktinių netikslumų. Siūlome išbraukti visą 15 punktą. Okay. Dėkuoju, vardu, panie pošlė, či ktoš... Dėkuoju kolegai. Kas prieš šį žodinį pakeitimą? Nepakanka prieštaraujančių. Kol kas, tad balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už jį. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar. C Konstatuojam dalis ponui Tanukui žodis. Dar kartą jis įsiltų žodį pakeitimą. Ačiū pirmininkė. Vėlgi mano frakcija pasikonsultavusi su išorės veiksmų tarnyba e, nori e, įrašyti žodį FOMA prieš žodį lyder, nes tas asmo jau nebėra partijos lyderis. Tai faktinė klaida, kurią reikia ištaisyti. E- Dėkoju, sako pirmininkas. Kas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Balsuojam dėl to, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. <clears throat> Dabar balsuojam dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kolegos Matera pranešimas. pro, Europos prokuratūra balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsavimą. Patvirtinta, sveikiname pranešėją. Dabar šiandienos paskutinis balsavimas. Pone Dašarum parengė pranešimą dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose. ENF turi alternatyvę, alternatyvų projektą. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvi dalis. Septintoji dalis. Kas už? Balsuojame dėl pirmosios. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dvyliktoji dalis. Originalus tekstas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Susilaikė Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Patvirtinta nedidelė balsų persvara. O dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos teksto ir darysime tai vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū pranešėjai. O dabar nedidelė pertraukėlė ir pereisim prie balsavimų paaiškinimų.